Ladies and gentlemen, good. Mm, ponios ir ponai, laba diena. Sveikinu visus susirinkusius į mūsų bendrą klausimą. Ar reikia peržiūrėti vasaros laiko klausimą? Šis klausimas yra bendras teisės klausimų komiteto, pramonės tyrimų ir energetikos bei transporto ir turizmo. Tai yra šių trijų komitetų bendras klausimas. Dėl to, kad susirgo ir negali dalyvauti kitų dviejų komitetų pirmininkai, tai jie atsiprašo, bet aš savo ruoštų noriu pasveikinti visus mūsų klausimo svečius. Taip pat pona Petr Šilarais yra Čekijos senato atstovas ir didelis kovotojas už tai, kad būtų nustota keisti laiką. Jo dokumentas, kuris vadinasi Vienas laikas, buvo jums visiems išplatintas, taigi sveikinuosi su visais. Prieš suteikdamas žodį mūsų garbėms pranešėjams, norėčiau paprašyti pagerbti minutę tylos uh, German Wings lėktuvo keleivius Prancūzijos Alpėse. Thank you very much. Dėkui. Pirmoji mūsų klausimo dalis bus skirta klausimams, kurie yra transporto ir turizmo komiteto kompetencija. Pirmiausia, norėčiau suteikti žodį Viktorija Kil Kasado, kuri yra komunikacijos ir planavimo bei tarp institucinių santykių direktorato komisijoje vadovė. Gerbiama ponė, suteikiu Jums 10 minučių. Dėkoju pirmininkė, dėkoju gerbiami gerbėmiems parlamento nariams komisijos vardu už tai, kad galime dalyvauti šiuose įdomiuose diskusijose. Komisija šią direktyvą dėl laiko keitimo patvirtino 2001 metais ir du kart per metus pasukamos laikrodžio rodiklės valstybėse narėse iš žiemos į vasaros laiką ir iš vasaros į žiemos. Europos šalise ši praktika buvo naudojama ir anksčiau, šeštame ir e, septintame ir aštuntame dešimtmetyje, tik tiek, kad skirtingos valstybės narės ne tuo pačiu metu savo laikrodžius persukdavo. Susikūrus bendrai, pradėjus kurti E, vidaus rinką, buvo logiškiau tuos rodiklių persukinėjimus suderinti, kad galėtų tinkamai veikti bendra rinka. Tai yra, kad aiškiai žinotume, kada tas laikas bus keičiamas, vasaros laikas, nacionaliniu lygmeniu buvo pradėtas naudoti valstybėse narėse, o ES lygmeniu sprendimas buvo priimtas tik tai suvienodinti tą vasaros laiko įvedimą. Direktyva, kuri dabar galioja, kaip jau minėjau, yra 2001 metų direktyva. Tuo metu 15 valstybių narių buvo ES ir kreipėsi į komisiją dėl vasaros laiko keitimo harmonizavimo, nes tada jau buvo aišku, kad turint skirtingas sistemas valstybėse narėse, sunku reikiamai funkcionuoti vidaus rinkai, pavyzdžiui, transporto sistemoms ir panašiai. Ir komisija yra jau pateiktusi septintais metais ataskaitą dėl vasaros ir žiemos laiko Europos Sąjungoje. Toje ataskaitoje komisija rėmėsi informacija surinkta įvairių konsultacijų metu, bei tą informaciją kurią įvairios valstybės narės suteikia apie tai, kokį poveikį laiko keitimas daro. O valstybės narės savo ruoštų konsultavosi su įvairių sektorių atstovais - žemės ūkio, transporto, sveikatos ir kitų sričių specialistai. Remdamasi šią informaciją, komisija jau septintų metų savo ataskaitoje e, sakė, kad energetikos srityje galima sutaupyti, keičiant laiką, bet tai, kas buvo sutaupyta, nebuvo daug. Kai kuriuose šalise, pavyzdžiui, Estijoje ir Portugalijoje, buvo atlikti tam tikri tyrimai ir tos šalis padarė išvadą, kad iš esmės kažkokio tai ypatingo pasikeitimo įvedus vasaros laiką nebuvo. Kalbant apie sveikatą, viešąją sveikatą, visuomenės sveikatą, tai čia poveikis buvo jaučiamas, ypač mm, per kelias dienas po laikrodžių pasukimo. bet irgi tie pakeitimai nebuvo labai ženklus, taigi septintų metų ataskaitoje buvo teigiama, kad e, vasaros laiko naudojimas leidžia užsimti mm, norima veikla ilgiau vakarais, nes šviesusis paros laikas yra ilgiau ir Taip pat buvo teigiama, kad kažkokių ypatingų sutaupimų energetikos sektoriuje nebuvo. 14 metais komisija dar vieną ataskaitą parengė ir pabandė pasižiūrėti, kas būtų, koks poveikis būtų bendrai rinkai, vidaus rinkai, jei nebūtų keičiamas laikas. kas būtų, jei nebūtų harmonizavimo šioje srityje. Ir čia, aišku, ataskaitoje sakoma, kad harmonizavimo nebuvimas kažkiek kainuotų. Bet nebuvo svarstomas scenarijus, kas būtų, jeigu vasaros laikas būtų panaikintas. Toks variantas nebuvo svarstomas. Studija yra mūsų tinklapyje, transporto generalinio direktorato tinklapyje. Taigi, yra dvi komisijos ataskaitos apie tai, kaip įgyvendinama ši vasaros laiko direktyva. Jei mes tą harmonizavimą panaikintume, tai tai būtų labai nepalanku piliečiam ir verslui. Ir dabar užbaigdama pasakysiu, kad direktyva yra esminės svarbos teisės aktas, nes užtikrina laiko suderinimą, kad tinkamai veiktų bendra rinka. Nesame gavę prašymo nei iš vienos valstybės narės keisti dabar esamą sistemą ar ją panaikinti. Ir dėl to mes ir toliau laikomės nuomonės, kad 2001 metų direktyva yra reikalinga ir, ir toliau turėtų būti taikoma. Ir noriu pasakyti, kad sekmadienį vėl mes, naktį iš šeštadienio į sekmadienį, vėl mes keisime laikrodžius, pasukdami laikrodžio rodiklės vieną valandą į priekį. Think... Ačiū, ponė. Manau, kad e, išklausykime dar vieną pristatymą, o tuomet jau galėsime užduoti klausimus e, dviems prelegentams, jeigu tam pritartumėte. Taigi dabar norėčiau suteikti žodį kitam garbiam svečiui, tai yra Brian Lauton. Jis yra transporto saugos konsultatas ir dirba transporto mokslinių tyrimų laboratorijoje Jungtinėje karalystėje. Prašau, jums skiriamos 10 minučių. Ačiū. E, aš dirbu transporto mokslinių tyrimų laboratorijoje. Mes esame privati įmonė, buvome privatizuoti 96 metais. Tačiau e, mes e, visą, visą pelną reinvestuojame į mokslinius tyrimus. Tikriausiai žinote apie mus. Mes atlikome automobilių bandymo darbus ir štai matote nuotrauką. Pirmiausia, pradėsiu nuo pagrindinių dalykų. Štai šiame žemėlapyje matote skirtingas laiko zonas ir saulė teka rytuose, leidžiasi vakare, taigi kuo toliau rytuose, tuo labiau į priekį ir kuo vėliau, tuo vėliau keičiasi laikas. Ir kaip teigia Viktorija, pavasarį mes pastume, pas, pasukame laikrodžio rodiklės į priekį, o rudenį atgal. Taigi reikia tiesiog atsiminti pavasarį pirmin, rudenį atgal. Dar dėl to žemėlapio Islandija nekeičia laiko nuo GMT ir Islandijoje visą laiką lieka GMT laikas, o Didžioji Britanija ir Portugalija pakeičia laiką vieną valandą. Kai kurios Afrikos šalis, matote pačioje, Tunisas ir Alžyras, e, jos irgi nekeičia laiko, bet dauguma Europos valstybių keičia laiką. Ir dažniau, dažnai tai vadiname laiko, dienos šviesos laik, taupimo laiku. Ir DST sutrumpinta. Ir kad vasara būtų daugiau švies, šviesių valandų, vasara ir žiemą jų būna mažiau. Ir tas pavadinimas e, dienos šviesos taupimo laikas yra toks kontroversiškas, negalima to laiko taupyti, bet e, labiau stengiamas išnaudoti tą laiką, kuris yra. Pavyzdžiui, šiandien iš namų šijau, kai jau buvo šviesu, bet kai grįšiu, jau bus sutemę kaip kelios valandos. Ir E, iš, tieks, iš tiesų, jeigu būtų šviesų ir vakare, tai būtų galima atlikti dar daugiau vakare. Kodėl tai svarbu kelių e, saugumui kelyje, kai šviesu e, vyksta mažiau avarijų ir saugiau pėstiesiems, jie netaip dažnai sužalojami esant dienos šviesai nei tamsiuoju laikotarpiu. E, ir saugumo prasme puiku, kad yra šviesūs vakarai ir popietės. Tačiau kelyje po pietų ir vakare e, yra didesnis aktyvumas. Ir jeigu, kai keičiame laikrodį, tai po pietų ir vakare vyksta mažiau avarijų, šiek tiek daugiau ryte. E, bet netiek daug, kad būtų galima atsverti tas, tą avarijų skaičių, kuris vyksta po pietų. Ir štai čia yra seni duomenys, 2009 metų duomenys. Tiesiog turėjau šią skaidrę kompiuteryje ir man buvo lengva ją, ją panaudoti. Ir štai matote iš, kai, iš kairės į dešinę, kiek yra e, mirtinų atvejų. Ir matote nuo 1 valandos nakties iki 11 valandos vakarą ir maždaug 8-9 valandą yra mirčių pikas ir dar vienas pikas yra 16, 17, 18 valanda. Ir tikslas yra sumažinti tą piką, kuris yra iš dešinės. Ir e, galima, šiek, gali šiek tiek padidėti tas pikas kairėje, tačiau apskritai sumažėja nelaimingų atsitikimų skaičius. Ir visame žemynė situacija tokia, e, kuo toliau šiaurė, tuo mažiau naudos, nes vasarą labai e, daug švieso, žiemą labai mažai, todėl nauda netokia pati. O kuo labiau į pietus, tuo nauda irgi mažesnė, nes pirmiausia irgi skiriasi situacija, pavyzdžiui, Portugalijoje žiemą e, gali būti 10 valandų dienos šviesos ir kuo labiau į rytus, tuo anksčiau švinta. Ir vakarų, vakarinėje zonoje irgi skirtumai dideli. Daugiau, daugiausia kalbėsiu apie Didžiąją Britaniją, o po to šiek tiek paminėsiu patirtį kitose Europos šalyse. Didžioje Britanijoje mes sakome, uh, kad puiku, kad ryte yra daugiau šviesos, bet gal, nereikėtų, gal reikėtų vasarą pasukti laikrodį ne vieną, o dviem valandom į priekį. Tai nuo 68 iki 71 metų mes e, laikėmės GMT plus vienas laiko, bent jau žiem, žiemos laikotarpiu, tai buvo žemino žiemos laikas. Ir per tas valandas nuo 7 iki 10 ryto ir nuo 16 iki 19 vakaro 12 procentų sumažėjo žuvusių arba rimtai sužalotų asmenų vien dėl to, kad buvo pasuktas laikas. Žinome, kad jeigu bus paliktas tas pats laikas, tai bus išsaugota daug gyvybių ir sveik, žmonių sveikatos. Tačiau tiems, kuriems, kurie prarado gyvybę anksti ryte, kai dar tamsu, tai jokia paguoda Bet mes negalime sakyti, kad jums pasisekė, kad jeigu nelaikrodis, tai būtumėt pražuvę. Negalima nustatyti tų žmonių, kurie, kurie išliko gyvi. Taigi 2009 metais mes nagrinėjome šią situaciją ir kalbėjome apie viengubą, dvigubą vasaros laiką. Tai reiškia, kad nuo Grinvičio laiko plus plus vieną žiemą, pereiname iki plus du vasarą. Ir galima apskaičiuoti 80 mirčių ir daugiau kaip 200 rimtų sužalojimų keliuose. Tiek būtų galima žalos išvengti. Škotijoje daugiau kalbama apie tai, ar apskritai yra nauda ir šiaurės vakarų salose gali nutikti taip, kad mirčių sužalojimų bus daugiau. Portugalija nuo centrinio Europos laiko e, perėjusi nuo 66 iki 72 metų ir nuo 92 iki 96 metų. Bet irgi nedidelė nauda buvo, nes dienos šviesos periodas yra ilgas. Taigi, nei vienu, nei kitu atveju jokios ženklios naudos nebuvo. Švedijoje manoma, kad galėtų padidėti arba sumažėti avarijų tikimybė. Tačiau tyrimai parodė, kad avarijų skaičiai, skaičius nepasikeitė šiaip ar taip žmonės vis tiek keliasi anksčiau. Kita vertus, vasaroje, kai buvo įvestas vasaros laikas, buvo manoma, kad sumažės žuvusiųjų keliuose skaičius, bet iš tikrųjų padidėjo. Todėl, kad e, žmonės gali daugiau keliauti, kai šviesu ir dėl to nutinka daugiau avarijų. Viktorija kalbėjo apie komisijos pranešimą, kuris buvo parengtas visai nesiniai. Iš tikrųjų, žmonės atrodo neprieštarauja tam, kad būtų kiekvienais metais keičiamas, pereinama prie vasaros laiko. Ir o Žemės ūkio vystymosi patariamoji taryba teigia, kad būtų papildoma nauda visų pirma Didžiai Britanijai, jeigu Didžioji Britanija uh, pereitų prie centrinių Europos laiko. Tuomet e, daroma prielaida, kad Didžiojo Britanijoje būtų pati, pačios geriausios galimybės, kalbant apie saugumą kelyje. E, išvados tokios mums patinka, kai ryte šviesu, bet patinka ir kai vakare šviesu. Ir reikėtų e, mažiau keliauti tamsių laikotarpių, vis tiek yra ir nežinomų veiksmų, keičiasi politinė aplinka. Taigi tiek ačiū. Uh, thank you very much for the presentation. Dėkoju. Pristatymas buvo labai įdomus, o dabar turime laiko klausimams ir atsakymams, aišku. Klauskime pirmų dviejų kalbėtojų. Pone Nibler, jūs pirmoji galite klausti, prašom. Dėkuoju, ponė pirminkė. Norėčiau padėkoti komisijos atstovui ir e, ekspertams. Turiu tokį pastebėjimą. Aš esu iš didelės valstybės narės ir e, du kartus per metus pas mus būna daug emocijų dėl to laiko keitimo, nes tai nemalonus dalykas ir e, dėkuoju už tai, kad įmas iniciatyvos uh, nebekeisti to laiko. Komisija, man nuomonė, visiškai teisi, tačiau tai ne tik Europos klausimas. Jūs e, paprasčiausiai norite koordinuoti šitą aspektą vidaus rinkoje, tačiau šiaip valstybės narės pačios turi apsispręsti, ar keisti laiką ar ne. Aš manau, kad šiaip ar kitaip pas mus tai yra labai kontroversiška tema. Ir kartu e, su komisija galėtume pamastyti apie tai, ar neverta būtų parengti klausimyną šituo klausimu. Kitas e, pastebėjimas, ir čia aš e, kreipiuosi į antrąjį kalbėtoją. Transporto sektorioje jūs labai aiškiai pasakėte, kokia yra padėtis Tai turi įtakos e, eismo saugumui, kuomet e, yra keičiami traukinių maršrutai, tai kainuoja daug laiko, tai taip pat reikalauja daug darbo, yra keičiami parkarašiai, ar yra patikimų statistinių duomenų šiais aspektais. Ir kitas klausimas būtų toks, kokias e, viso to pasiekmes biologiniam laikrodžiu. Žinau, kad mes apie tai paskui kalbėsime, nes darbo tvarkėje yra toks klausimas. Tačiau e, medikai jau yra e, rašę laiškus šituo klausimu. Žinome taip pat, kad tai veikia taip pat ir gyvūnus, bet aš manau, kad tą klausimą dar turėsiu progos pateikti kiek vėliau. Dėkui. Bioritmus galėsime aptarti šiek tiek vėliau. Kitas e, pon, e, ponas Royal. Prašom. Dėkui, pan, pana pirmininkė. Aš e, džiaugiuosi, kad surinktas toks klausimas Europos parlamente. Europos parlamentas pirmą kartą nagrindėja šią temą, siekdamas išsiaiškinti, kokia yra tikroji padėtis. Uh, Na, pirmas klausimas. Ar e, giluminis vertinimas buvo atliktas, ar komisija atliko tokį vertinimą? Aš e, norėčiau visiems parekomenduoti perskaityti septintų metų pranešimą šito klausimu, kur yra apibūdinama padėtis visose valstybėse narėse. Nes uh, ten yra galbūt daug, kas sakoma su jumoru, pateikti komentarai iš visų valstybių narių, tačiau jos tiesiogiai neatsako į klausimą ir niekas iš esmės kol kas nepateikė iškaus atsakymą. Pagaliau komisija pateikė daug naujesnę studiją ir mes galbūt galėsime detaliai panagrinėti tą, tą studiją. Galbūt e, niekas negali patvirtinti, jog laiko keitimas buvo padarytas remiantis moksliniais e, duomenimis ir metodai kainuoja labai daug. Aš e, noriu, kad būtų pateikiami konkretus faktai. Išgirdome, kad transporto srityje laiko keitimas padidina aukų skaičių, kelia eismo saugumo problemų. Dabar mes kalbame, kad reikia harmonizuoti šitos dalykus dėl vidaus rinkos, tačiau valstybės narės kol kas dar nepareiškia, jog jos nori atsisakyti laiko keitimo. Juk mes galim nuspręsti vieną dalyką, o valstybės gali nuspręsti kitaip. Ir dar procedūrinis komentaras. Aš visuomet uh, girdžiu, jog kritikuojame vieni kitus. Valstybės narės sako, kad e, komisija pasiūlė tai, komisija sako, kad valstybės narės, kas yra kompetentingas šituo klausimu ir kas gali inicijuoti sprendimų prieimimą. Būčiau labai dėkingas, jeigu pateiktumėte man konkretų, suteiktumėte konkrečios informacijos šituo klausimu. Aš e, nesistebiu, kad valstybės narės kol kas e, neprašo e, pereiti prie vieno laiko, nes tai kainuoja irgi daug pinigų. Tas pasikeitimas. Dėkui. Dar vieną klausimą išklausykime, tada suteiksime galimybę atsakyti, o tada kitus klausimus galėsite pateikti ponas Dehovski. E, ponios ir ponai noriu padėkoti Jums už tai, kad parlamente vyksta diskusija šią temą. Esame pasikvietę svarbių prelegentų, kuriam ši tema yra labai svarbi. Aš šešis metus, šešerius metus užsimu šio klausimu Ir per tuos šešerius metus gavau šimtus laiškų, e, dešimtis studijų šią temą perskaičiau. Aš čia nenoriu kvestionuoti komisijos direktyvos, nenoriu kritikuoti atliktų tyrimų, bet norėčiau paminėti kai kurios tyrimus, apie kuriuos kol kas nebuvo užsiminta 2008 metais buvo paskelbta, paskelbta studija. Jinai teigia, kad maždaug dešimčia, nuo 6 iki 10 procentų išaugo širdies smūgių skaičius pakeitus laiką. Pirmininkas įsiterpė pasakydamas, kad bioritmų klausimai bus aptarnėmi šiek tiek vėliau. Toliau. Yra studija, kuri rodo, kad žmonės negali tinkamai prisitaikyti prie laiko pasikeitimo. Yra studijų, kurios rodo, kad laiko keitimas daro žalą žmonėms. Mano klausimas būtų toks, ar mes, ES atstovai, planuojame reaguoti į tokių studijų tyrimus. 2008 metų tyrimai Australijoje, kurie skirti bioritmui, bioritmam ir paremti nuo 79 iki 2001 metų atliktais tyrimais rodo, kad per savaitę pakeitus laiką iš vasaros į žiemos nuo 5 iki 7 procentų padidėja savižudybių skaičius. Kitas dalykas yra kelių nelaimės transporto klausimai jau buvo minėti. Taigi mano klausimas yra, kaip mes sureaguosime į visus tuos tyrimų rezultatus, tarp jų ir į tuos, kad pakeitus laiką Avarijų nelaimingų atsitikimų skaičius išauga 8 procentais. Švedija turi atlikusi tyrimą, kuris rodo, kad nelaimingų atsitikimų kelyje skaičius pakeitus laiką išauga 11 procentų. Jūs sakote, kad negalima turėti, negalima pateikti apčiopiamų įrodymų, kad šviesa kad, kad priklausomai nuo laiko keičiasi avarijų skaičius, bet mes turime duomenis, kad turime duomenis, kiek nelaimingų atsitikimų keliuose vyksta pakeitus laiką. Pirmininkas, aš dabar norėčiau kreiptis į pirmus du kalbėtojus, kad jie atsakytų į klausimus atitinkamai pagal savo sritį. Komisijos atstovė. Dėkui, pirmininkė. Dėkui mm, parlamentarams už klausimus. Laiko klausimas yra visus dominanti sritis, ypač e, kai kalbame apie piliečių reakciją. Paprastai emocingai tai reaguojame, bet komisija turi pirmiausia siekti, kad suderintai veiktų vidaus rinka. Pirmiausia, kyla klausimas tada, ar reikia sustabdyti šios direktyvos veikimą. Ir jei taip, tai kaip tada bus, jei viena ar kita valstybė narė nuspręs išlaikyti vasaros ir žiemos laiką? ką tada daryti? Tai tada, jei norime užtikrinti, kad tinkamai veiktų vidaus rinka, turime drausti valstybėm narėm kaitelioti laiką. Kol kas, kaip jau sakiau, komisija nėra gavusi jokių prašymų ar skundų iš valstybių narių, kad reiktų keisti laiką, kad reiktų panaikinti šią sistemą. Skundai, kuriuos mes gauname, uh, Tai skundai iš piliečių ar iš kelių Europos asociacijų ir tokių skundų yra labai mažai. Verslui e, laiko keitimas problemų nekelia. Verslui svarbu tik žinoti ilgalaikę perspektyvą. Žinoti, ar kas nors keisis ir jei bus keičiama kada. Tai jei panaikintume, sustabdytume direktyvos galiojimą, tai kas tada būtų? Ar valstybės narės susitartų dėl to, kaip toliau jos elgtųsi su laiku? Mes kaip ES institucija neturime didelio, didelės manevro laisvės. Sprendimas čia yra valstybių narių kompetencijos rytis. Dėkui. So, um, to... Atsakysiu į klausimą apie geležinkelio tvarkaraščių keitimo kaštus. Negaliu pateikti skaičių. Dabar kalbant apie mokslinį viso to pagrindą, laiko keitimo pagrindą, tai pritarčiau, kad reikia visuomet mokslinių žinių. Rūdienį padidėja nelaimingo atsitikimų keliuose, vasara sumažėja, bet turime turėti galvoje, kad dalis tų nelaimingo atsitikimų vis tiek vyktų, ar tai būtų žiema ar vasara nes kaip besukiotume laikrodžius, turime e, prisiminti, kad vis tiek yra metų laikai ir šviesus paros laikotarpis vis tiek atitinkamai priklauso nuo konkretaus metų laiko. Taigi tiek tik galėčiau atsakyti į tuos klausimus, kurie buvo pateikti. Will... Dėkoju. E, dabar kiti klausimai. Ponas Bekeris. Dank allen eksperten und komisionsmitgliedern, die hier. Dėkuoju. Dėkuoju visiems e, ekspertams ir komisijos atstovams už pateiktą informaciją. Noriu patikslinti štai ką. Aš manau, kad e, tai yra komisijos atsakomybės e, klausimas. Komisija turi iniciatyvos teisę. Na, o paskui, kaip tai bus įtvirtinta teisė, kurios lygmenio, tai kitas klausimas. Bet komisija turi iniciatyvos kompetencija. Man atrodo, jog e, šis klausimas yra svarbus, kaip ir kolegos. E, aš manau, kad e, atlikti tyrimai nesirėmė moksliniais duomenimis, ant jau tie, kurie buvo atlikti iš iki šiol. Visi tyrimai, kuriuose kalbama apie aukas, apie avarijas, visi šitie e, tyrimai nėra moksliniai e, tyrimai, taip pat tyrimai, kur kalbama apie pagyvenusius e, žmonės. Juk žinome, kad e, ši e, žmonių grupė yra ypač e, jautri ir e, laiko pasikeitimai ir daugeliu kitų aspektų. Aš manau, kad e, laiko, dėl laiko keitimo šita asmenų grupė vis dėlto labai smarkiai nenukentėtų. Mes turime kalbėti apie laiko keitimą kaip po tokį ir tikrinti viską būtent šituo e, aspektu. Galbūt kas nors e, ras pakankamai argumentų, kad e, vasaros e, ir, ir, ir žiemos laikas būtų išlaikyti. Tačiau turime atsakyti į klausimą, kodėl reikia keisti apskritai tą laiką, jeigu mes neturime e, rimtų duomenų, leidžiančių manyti, kad mes sutaupame energijos taip elgdamiesi. Ir jeigu e, taip pat konstatuojame, kad nėra vienareikšmiškų domenų iš transporto sektoriaus, tad kyla klausimas, kodėl viso to reikia. Sprendimas turėtų, šito klausimu turėtų būti atidėtas metams. Čia kalba sukosi apie tūkstančius žmonių ir milijardus eurų. Ačiū Jums, ponė Lyzer. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju šiems trims komitetams, kurie organizavo šios klausimus kaip PPP koordinatorius. Aš e, manau, kad e, sveikatos ir aplinkos saugos aspektai yra labai svarbus ir buvau pateikęs pasiūlymų šiais klausimais, bet mano frakcijos kolegos nemanė, kad tai e, svarbus e, klausimas. Aš norėčiau reaguoti į tai, kad sakė keturi kolegos. Žinome, kas yra sakoma jau daug mėnesių ir daug metų, jokia valstybė narė, narė dar nepaprašė grįžti prie vieningo laiko. Ir tai yra tam tikras uždaras ratas, jeigu valstybės narės nieko nedaro, tai nereiškia, kad mes negalime turėti diskusijos Europos lygmenių šituo klausimu. Ir turime iškeltą klausimą pateikti e, atsargiai, jeigu parlamentas rengia pranešimą savo iniciatyvą arba jeigu komisija paprašytų, kad e, būtų grįžta prie vieningo e, laiko, ar tai realiai būtų įmanoma ir ar yra teisinis pagrindas tam. Komisija juk e, visuomet pateikdavo pasiūlymų, remdamasi savo iniciatyvos teisę, tad jūs negalite sakyti, jog tai neįmanoma dabar. Aš e, norėčiau, kad jūs atsakytumėte į šį klausimą e, tarp institucinių e, santykių kontekste. Pone Hautala, ačiū pirmininkė. Norėčiau pritarti viskam, ką kolegos teigė dėl e, ekspertų pasisakymo, dėl eismo saugumo. Regis supratome taip. E, šių šviesos e, laiko, šių šviesos valandų su, iš, poveikis yra nevienodas valstybėse narėse. Ir jeigu jūs, pavyzdžiui, vyktumėte į gruo, gruodžio mėnesį į šiaurinę Suomijos dalį, tai pamatytumėte, kad ten apskritai nėra dienos šviesos tuo metu. Ir kartais tos pasiekmės e, prieštaringos. Taip, vakarais puiku, kai šviesu, tačiau Vokietijoje daug žmonių e, išeina iš namų ir dėl to atsiranda, kyla daugiau avarijų. Taigi kaip tokį rezultatą reikėtų vertinti. E, komisija irgi prieštaringai kalba. E, ponas Timermanas teigia, kad direktyvos turi turėti papildomą vertę. Ar ši direktyva turi kokią nors papildomą vertę? Labai tuo abejoju. Taigi būtų, tai labai atitiktų komisijos filosofiją, jeigu ši direktyva būtų atšaukta pasitelkiant refit programą. Ir mano rinkė, jeigu manęs rinkėjai paklaustų, ką reikėtų traukti į refit direktyvą, tai aš pirmiausiai pasakyčiau, paminėčiau šią direktyvą ir daugiau kaip tūkstantis žmonių Facebook'e pažymėjo tokią nuostatą kaip labai priimtina. Jūs teigiate, kad įmonėms reikia turėti ilgalaikį planavimą. Ar tai reiškia, kad apskritai nesiūlysite jokių teisės aktų pakeitimų? Abejoju tuo. Komisija turi iniciatyvos teisę, bet ponas Lyza puikiai paminėjo, kad parlamentas gali padėti komisijai. Mes irgi turime uh, neformalią teisę pasitelkdami daugumą. Taigi mes atstovaujantys savo piliečius ir ponas Becker labai teisingai pasakė, kad laikrodžių rodiklių persukimas Na, man kartais atrodo, kad pavasarį greitai bus ruduo, o rudenį, kad greitai bus pavasaris. Tai kam persukinėti rudiklės? Dabar kreipsiuos į prelegentus, gal norėtumėte sureaguoti klausimus? Pone, prašau. Atsiprašau, jeigu suklydau bet niekada neneigiau komisijos iniciatyvos teisę, teisės, bet teigiau, kad parlamentas taip pat gali įsikišti ir tai yra labai naudinga. Ir pranešimai yra puikus būdas komis, parlamentui įsitraukti į šį darbą. Bet, kaip jau minėjau, mes negavome nei vienos valstybės prašymo Dėl to todėl negalime siūlyti jokių pakeitimų. Aš jau minėjau jums tas tris galimybės, bet prieš, statydam, prieš pris, pristatydami šios pasiūlymus turime atlikti poveikio vertinimą, turime pateikti skaičius, gerus skaičius, įtikinamus skaičius. Jeigu skaičiai nepakankamai iškalbingi, tai jų nebus galima pasitelkti. Kai kalbame apie geresnį reglamentavimą, tai galima pateikti arba naują pasiūlymą, arba seną atšaukti. Bet nepamirškite, jeigu atšauksime seną pasiūlymą, tuomet vėl gali prireikti dėti paminėtas pastangas. Jeigu už 28 valstybių narių viena, dvi arba trys nutars keisti, laik, su, keisti laiką, tai aš nemanau, kad įmonėms tai patiks. Gal vienoje ar kitoje šalyje įsikūrusios įmonės e, gal ir neprieštaraus, bet tarptautiniu mastu dirbančioms įmonėms tai nepatiks. Iki šiol tie prašymai, kuriuos gavome, e, visai nėra ta linkme, bet aš tikrai skatinu parlamentą e, paskatinti tyrimus, kurie mums būtų naudingi, kitaip sakant, kad būtų aišku, ar reikėtų keisti ar nekeisti laiko. Jeigu taip, tai kuriems sektoriams manau, kad tokia iniciatyva būtų labai naudinga. Komisija turi iniciatyvos teisę, bet ji turi pateisinti uh, kad kiekvienas komisijos darbas yra naudingas. Dėl paskutinės pastabos. Iš tikrųjų labai svarbi pastaba. Poveikis visoje Europoje yra nevienodas. Vienose šalyse yra nauda, kitose šalyse nėra naudos. Apskritai, kai kalbame apie avarijų skaičių, manome, kad yra nauda dėl laiko kaitaliojimo. Bet tai yra daugiau modeliavimas, o ne tikslų skaičiai. Ga, kaip minėjote, tikrai gali būti ir nepageidaujamas antrinis poveikis, dėl to, kad kai dienos ilgesnės, žmonės yra labiau linkę važiuoti. Ir žinoma, galėtume kalbėti apie eismo sumažinimą naktimis, bet irgi turbūt tai nebūtų labai pagėdautina. Kalbant vien apie saugumą, tai tikrai yra tokie, tokie dalykai, bet reikalingas politinis sprendimas ar jūs kaip parlamento norėjai norėtumėte, kad būtų vieningas laikas, ar kad jisai skirtusi. Bet žinoma, yra tam, tam, tam tikri dalykai aukojami, bet reikia priimti sprendimą. Ačiū. Paskutiniai du klausimai. Pirma užduos ponė Kaufman. Dėkuoju, ponė Pirinkė. Kaip ir prieš tai kalbėjo kolegos, aš daugam pritariu, tačiau noriu pateikti tokį klausimą. Mes čia turime, e, klaus, mes dalyvaujame klausime ir kalbame apie tai, ar geras ar blogas dalykas yra laiko keitimas. Kreipiuosi į Anglijos kolegas. Ar yra ryšys tarp aukų e, eismo srityje ir laiko keitimo, ar šitie duomenys yra moksliškai įrodyti. Nes žinome, kad uh, avarijų yra dėl vairių priežasčių. Žinome, jog jų gali būti dėl to, kad vairuotojai yra išgėrę, gali būti dėl techninių priežasčių, gali būti dėl to, kad e, nesilaikoma eismo taisyklių. Kita vertus, kai žinome, kiek yra eismo dalyvių, kiek yra automobilių keliuose, žinome, jokių yra be galo daug ir jų skaičius labai smarkiai padidėjo pastaraisiais metais. Ir e, turime žiūrėti, kas dedasi piko valandomis ir kaip dėl to didėja avarijų skaičius. Juk e, šitie faktoriai, piko valandos ir nepiko valandos taip pat turi labai didelę reikšmę. Tad aš grįžtu prie to klausimo, ar tikrai tas ryšys tarp laiko ir Ehm, aukų yra pagristas. Dėkuoju. Paskutinį klausimą užduos paneša Drova. Ačiū. Aš kalbėsiu čekų kalbą, kadangi turime daug svečių iš čekės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš ehm, norėčiau pritarti tiems kolegoms, kurie minėjo Europos komisijos iniciatyvos teisę šito klausimu. Yra tyrimų, kuriuose kalbama apie laiko keitimo pasiekmes. Nes uh, Galbūt nebuvo net tikimasi iš anksto, jog tokia idėja būtų palaikyta. Aš džiaugiuosi, kad daug kolegų pasisako būtent už, už tokią galimybę. Mes turime be jokių emocijų nagrinėti šį klausimą, turime siekti, kad būtų pateikiami rimti duomenys apie apie tai, kokių pasiekmių turėtų grįžimas prie vieningo e, laiko. Tačiau iniciatyva yra Europos komisijos rankose, aš tai žinau, ir aš esu pasirengusi pateikti klausimą raštu Europos komisijai, kad būtų atliekamas, dėl to, kad būtų atliekamas e, pasiekmių tyrimas ir kad būtų keičiama direktyva. Aš manau, kad e, mes kaip Europos parlamentas turime e, siekti to. Aš e, žinau, jog jau yra buvę ir atgarsių iš valstybių narių ir dar kartą norėčiau padėkoti senatoriui Šileriui. Gal dar būtų norinčių kalbėti, prašau. Dėl poveikio vertinimo koks galėtų būti poveikis, tai tikrai komisija galėtų atlikti tokį poveikių vertinimą, parlamentas taip pat galėtų ir jūs galite irgi padaryti poveikio vertinimą, turite tokį naujai, naujai steigtą biurą, tačiau iškyla lėšų klausimas, nes Junkerio komisija yra nustačiusi prioritetus ir vasaros laikas nėra įtrauktas į šiuos prioritetus. Bet vienas iš mūsų kolegų dirba biudžeto institucijoje, taigi viskas yra įmanoma. Atsakydamas į pirmąjį klausimą, norėčiau pasakyti, kad tikrai visos avarijos, beveik visos avarijos e, nutinka dėl įvairių veiksnių. Ir dėl automobilio, ir dėl dienos šviesos, ir dėl vairuotojo būklės, ar pavargęs, ar, ar dar kokios nors aplinkybės. Tikrai daug aplinkybių susideda, taigi negalima pasakyti, kad viena ar kita avarija nutiko dėl to, kad buvo tamsu. Uh, bet mes matome, kaip pašoka avarijų skaičius. Ir tai nutinka tą pačią valandą, kai tamsu ir tą pačią valandą, kai šviesu. Taigi matome, kad dalis tų avarijų nutinka dėl to, kad yra tamsu. Taigi iš bendros skaičiaus matome, kad yra skirtumas. Yra įvairiausių mokslinių požiūrių, kaip galima tai modeliuoti, mes kalbame apie eismo srautą ir galima kalbėti apie avarijų skaičių pagal nuvažiuotus kilometrus. Ir taip gal būtų geriau kalbėti, nei kalbėtume atskirai apie avarijas. Bet galima ir kitaip nustatyti e, tas avarijas, ar daugiau iš jų nutinka tamsiuoju e, paros laikotarpiu ar šviesiuoju. Ir beveik tikrai vasarą iš dalies sumažėja nelaimingų atsitikimų skaičius dėl šviesos. Ir jeigu nekeistume laikrodžio rodiklės, tai būtų daugiau avarijų. Jau baigėme pirmą dalį. Norėčiau padėkoti dviems gerbėmiems prelegentams ir pasakyti optimistiškai. Mes e, tikrai kartu dirbame su komisija, ypač su komisijos nariai Bienkovska, kuri atsakinga už vidaus rinką. Teigi, kad ji iš viso širdies norėtų atsisakyti vasaros laiko. Uh, Taigi, ačiū Jums. Dabar pereikime prie antros mūsų klausimų dalies ir iš karto suteiksiu žodį uh, profesoriui Marta Merov iš Müncheno, iš medicininės psichologijos instituto. Pone, žodis Jums. Pone Svoboda, uh, pone Buzikai, ponės ir ponai. Europos parlamento nariai, ačiū Jums už kvietimą, ačiū, kad galiu dalyvauti šioje diskusijoje, siekiant nuspręsti, kaip reikėtų elgti su vasaros laiku. Girdėjote apie turizmą, apie eismą, o dabar aš norėčiau pasakyti, kaip mokslininkai vertina šį klausimą, kaip jau minėjau, aš esu Marta Mero, aš esu profesorė medicinos psichologijos departame Liudviko Maksimilijos universitete Münchene. Aš dabar pristatysiu ne tiek savo darbą, kiek darbą, kuris atliktas mano srityje, chronobiologijos srityje. E, mano kolega Til Roneberg taip pat dirba medicininės psichologijos departame Minchene. Labai e, greitai norėčiau paprašyti jūsų e, sustoti ir pagalvoti šiek tiek apie tai, su kuriais gyvenate, apie tuos, su kuriuos gyvenate. Ypač, kai kalbame, kada apie miego laiką, kada jie miega ir kada jūs miegate. Ir jeigu dauguma šeimos narių miega anksčiau ar vėliau, paaugliai paprastai miega ilgiau, vaikai keliasi anksčiau, bet visi turi savo laiką, kada geriausia yra miegoti. Ir kai galvojame apie tai, tai suprantame, kad žmonėms vienaip ar kitaip geriau ne dėl tradicijų. Žmogus taip pasirenka, todėl kad jo biologinis laikrodis taip diktuoja, o biologinis laikrodis yra užprogramuotas genuose. Tai viena. Antra, Miego laikas yra tik lietkalnio viršūnė, biologiniai laikrodžiai kontroliuoja mūsų gyvenimą daugeliu lygmenių, kalbant ir apie genų aktyvavimą, ir hormonų reguliavimą, ir mūsų elgesį, ir supra... e, kognityvinius gebėjimus, ir darbo rezultatus, ir imuninę sistemą siekiant užtikrinti, kad tam tikrų dienos metu mūsų kūnas veiktų geriausiai. Trečioji savoka yra e, tokia, mūsų laikrodis e, ima iš aplinkos signalus, reaguoja į šviesą ir tamsą. Ir tokiu būdu yra derinamas biologinio laikrodžio laikas. Šviesos poveikis mūsų biologiniam laikrodžiui yra toks stiprus, kad jeigu gyvenate rytų, e, rytuose, tai pabundama daug anksčiau, nei anksčiau, nes anksčiau teka saulė. Ir poveikis biologiniam laikrodžiui yra toks stiprus, kad kuo mažiau šviesos dieną, tuo linkstama vėliau būti aktyviu. Šviesos poveikis mūsų biologiniam laikrodžiui yra toks stiprus, kad jeigu yra daugiau šviesos vakare nei ryte, tai dauguma iš mūsų tapsime aktyvesni vakare. Ir jeigu mūsų chronotipas ir lai, yra vienoks ir jeigu laikrodis kontroliuoja mūsų socialinį gyvenimą, tai e, suprantama ir profesorius Ronebergas teigia, kad 80 procentų gyventojų rytais keliasi su žadintuvu ir tiek žmonių naudojasi žadintuvais, todėl kad toks yra socialinis gyvenimas. Ir kai šviesos mažai, tai žmonės aktyvesni tampa vėliau ir aišku dienos lai, šviesos taupimo laikas. Ir kas nutinka, kai mes darbo dienomis keliamės su žadintuvu? Tai rodo, kad užmiegame tik šiek tiek anksčiau nei laisvadieniais, bet pabundame daug anksčiau. Daug anksčiau nei mūsų biologinis laikrodis norėtų. Tokiu būdu miegas yra sutrumpinamas. Mes pabundame ir būname aktyvus tuo met, kai mūsų vidinis laikrodis dar liepia miegoti. O kai keliaujame, tai Mes tai vadiname socialiniu laiko atsilikimu, nes dažniausiai keliamės todėl, kad reikia eiti į darbą ar į mokyklą. Jeigu keliaujame nedažnai, tai rimtų pasiekimių nebūna, bet tas socialinis laiko atsilikimas dažniausiai trunka labai ilgai visą žmogaus karjeros laikotarpį ir toks dėl tokio elgesio miegama mažiau, e, dirbama praščiau, priimami prastesni sprendimai, keičiasi asmenybės įpročiai. Kitos pasiekmės yra tiesiogiai susiję su biologinio laikrodžio e, netinkamu veikimu. Ir e, tai taip pat yra susiję ir su alkoholio vartojimu ir nikotino vartojimu, tai susiję su papildomu svoriu ir su daugeliu lygų. Kai kalbame apie koreliacijas, tai reiškia, kad statistiškai keičiasi elgesys dėl to, kad žmogus turi keltis ne pagal savo biologinį laikrodį. Ir kuo anksčiau keliasi, tuo didesnis ansvoris. Ir pavasarį, kai keičiame laiką, tai visa valanda pasikeičia socialinis laikas. Kitaip sakant, mes e, e, patirime poveikį ir dienų šviesos poveikis mūsų kūnui toks didelis, kad mes vadovaujamės, kada šviesu ir kada tamso ne, ne pagal biologinį laikrodį. Ir tokiu būdu mes keliamės vis anksčiau. Ir dažniausiai yra kelių rūšių poveikis, dėl to pirmiausia tai yra e, širdies lygos ir avarijos, o antra tai yra chroniškos, lėtinės lygos. Ir nes tai reiškia prastesnį gyvenimo būdą, e, didesnį depresijų skaičių, didesnį alkoholio vartojimą. Tai prisideda ir prie išlaidų sveikatos apsaugai ir tai ES turėtų kainuoja 131 milijardų eurų per metus. Ir jeigu nekeistume laiko ir jeigu žmonės galėtų keltis natūraliau, tai šie skaičiai sumažėtų. Mes remiamės e, ir informaciją apie paauglius, kurie dėl įprastų vystimosi pokyčių yra linkę keltis vėliau. Ir Europa supranta, kokį vaidmenį atlieka švietimas. Neseniai paskelbėme tyrimą, kad studentai su vėlesniu chronotipu blogiau laiko egzaminus anksčiau iš ryto, bet geriau juos išlaiko vėliau tai atsiliepia ir dirbantiesiems, nes jų darbo našumas iš dalies priklauso nuo chronotipo. Mes žinome, kad laiko keitimas, e, dėl laiko keitimo atsiranda toks socialinis e, laiko atsilikimas ir dėl to mūsų aplinkoje daugiau šviesos, todėl yra paankstinamas laikas, kada pradedama dirbti ir eiti į mokyklą, o dėl viso to atsiranda tas socialinis laiko atsilikimas. Ačiū. Thank you, madam. Uh, we... Dėkoju. Pone, dabar išklausysime antro kalbėtojo dok, daktaras Werner Vandenbrove. Jis yra tyrėjas iš Antverpeno universiteto. Dėkui, ponė pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Kalbant apie geresnį reglamentavimą, norėčiau atkreipti dėmesį į keturis dalykus susijusius su laiko keitimu pakalbėsiu apie teisinį pagrindą ir pagrindimą, kodėl tas laikas yra keičiamas. Taip pat pakalbėsiu apie subsidiarumą, proporcingumą ir 2007 metų komisijos ataskaitą. Pirmiausia, kalbant apie įstatymų pagristų faktais prieimimą, reikia užtikrinti, pusiausvyrą tarp politinio, mm, politinės valios ir įstatymų prieimimo ir turėti galvoje, kad teisingumo teismas gali peržiūrėti primtus įstatymus, e, remdamasis socialiniais ir ekonominiais rodikliais, nors, aišku, teisėkuros institucijos ES turi didelę e, veikimo laisvę. Čia, kalbant apie proporcingumo ir subsidiarumo reikalavimus ir apie vasaros laiko keitimo direktyvą, turime pasižiūrėti, kaip ši direktyva siejasi su subsidiarumo ir proporcingumo nuostatomis. Pirmiausia, teisinis pagrindas. Šios direktyvos teisinis pagrindas yra e, CESV sutarties 114 straipsnis, pagal kurį galima priimti priemonės siekiant harmonizuoti nacionalinės priemonės kad pagerinti bendrosios vidaus rinkos veikimą remiantis 26 straipsnių. Šis įstatymų harmonizavimas yra susijęs su trim apribojimais, e, leks specialis, kad primta priemonė turi iš tiesų pagerinti vidaus rinkos funkcionavimą. Ir trečia, kad turime, mm, primdami tokius teisės aktus, neiškraipyti konkurencijos ir numatyti mm, tinkamą e, teisės akto funkcionavimą ateityje. Teismas e, šiame kontekste e, remiasi Vodafone byla, kur siekiama mm, harmonizuoti valstybių narių e, taikomas priemonės, kai neužtenka remtis tik 95 sutarties straipsnių, kad būtų, mm, kad, kad nacionaliniai skirtumai nepakenktų bendrosios vidaus rinkos veikimui. teismo išsakyti teismo numatytus reikalavimus netaip lengva interpretuoti. Galima čia, lyginant su Vokietijos situacija, remtis Vokietijos konstituciniais reikalavimais, kai federacinės žemės E, federacinių žemonių, žemių priemonių neužtenka. Labai svarbu, kad tokia priemonė būtų metodologiškai nuosekli ir remtųsi poveikio vertinimu. Kalbant apie vasaros laiko direktyvą, aiškinamasis memorandumas remiasi konsultacijų rezultatais su ekonomikos, ekonominės veiklos subjektais, kurie pasisakė už vasaros laiko įvedimą. Ir praeitie to užteko įtikinti teismui, kad tokia priemonė ES lygmenių yra reikalinga. Bet ar iš tiesų čia siekiant pagerinti vidaus rinkos veikimą reikalinga tokia europinio lygio priemonė? Dabar subsidiarumo ir proporcingumo aspektai priemonės apimtis ir kaštų bei e, naudos santykis, ypač turint galvoje galimą administracinę naštą valstybėm narėm ir įmonėm. Direktyva e, kurią siekiama harmonizuoti nacionalinė teisė, yra mažiausiai besikišanti priemonė į valstybių narių teisinę sistemą. Šios direktyvos kaštų ir naudos e, pusiausvira, kaip e, komisija ją pateikė aiškinamajame memorandume, nėra visiškai įtikinanti. Pavyzdžiui, žemės ūkio srityje, aiškinamajame memorandume sakoma, kad negalima daryti aiškių išvadų apie laiko keitimo naudingumą. Taip pat ir kai kurios kitos rytis minimos, kuriuose galutinių išvadų negalima padaryti, sunku įvertinti taip pat ir sveikatos poveikį sveikatai bei transportui ko gero turizmas buvo vienas iš pagrindinių paskatų laikui keisti. Europos teisingumo teismas e, reikalauja, kad kai abejojama teisės akto proporcingumu, turi būti pakeičiami išsamus ir e, pagrindžiantis įrodymai nors atrodo nėra pakankamų įrodymų, e, kodėl toks teisės aktas reikalingas. SESV sutarties 35 straipsnėje kalbama apie subsidiarumo principo taikymą. Nekartosiu, kas sakoma memorandumo ketvirtos dalies pirmame punkte. Europos teisingumo teismas anksčiau plačiau aiškino subsidiarumo principą, dabar teismo aiškinimas yra susiaurėjęs. ir turiu daugiau informacijos e, dar apie Vodafono bylą. Kalbant apie šią direktyvą, joks subsidiarumo pagrindimas nėra pagrindžiamas poveikio vertinimu. Niekur aiškinamajame memorandume aiškiai nepaaiškinama, kurios valstybės narės prieš direktyvos prieimimą skirtingai taikė vasaros ir žiemos laikus ir visiškai neaišku, kodėl valstybės narės pačios negali sukoordinuoti šio klausimo be europinių priemonių. Šio teisės akto, šios direktyvos e, pridedamoji vertė Mm, yra siekis harmonizuoti valstybių narių sistemas, bet apie galimybę pačiom valstybėm narėm dėl to susitarti net nekalbama. Kai kalbame apie komisijos išmanaus reglamentavimo programą, tai šis teisės aktas yra mm, tokio neišmanaus reglamentavimo pavyzdys. Ir tai, kad nėra didelės politinės opozicijos, irgi rodo, kad ši direktyva nėra iš esmės patraukli. Dėkui uždėmesi. Dėkoju prelegentui. Turime vėl galimybę klausti klausimų. Taigi, ponas Bekeris, žodis jums. Dėkuoju. Aš e, manau, kad e, tai, kas sakė ekspertai, patvirtina ir mūsų nusistatymą. Mes manome, kad e, yra reali būtinybė keisti status quo, remiantis moksliniais tyrimais. Aš nežinau, negaliu dar pasakyti, kokios bus mano asmeninės preferencijos ir e, kokie bus gautiniai rezultatai. Buvo minimas e, biologinis laikrodis, bioritmai ir poveikis jiems. Ir buvo sakoma, kad e, iš principo esminių pokyčių žmonių gyvenime nėra. Dėkoju, panas Lyze. Dėkoju pranešėjams. Turiu klausimą profesoriui Martin Merau. Jeigu aš e, teisingai supratau, čia galbūt reikėtų patikslinti kai kurios dalykus, jūs e, teigiate, jog čia e, svarbiausias dalykas yra ne laiko keitimas du kartus per metus, bet es, esminės problemos susijusios su vasaros laiku, kadangi tai keičia žmonių bioritmus ir daro neigiamą įtaką biologiniam žmonių laikrodžiui ir dėl to daugėja įvairių susirgymų ir lygų. Tad e, mes turėtume galbūt laikytis žiemos laiko. Nes e, jeigu taip, tuomet turėsime organizuoti dvi diskusijas dviem klausimais. Panas Roilis. Dėkuoju. Pane profesoriu, turiu Jums tokį klausimą. Jūs pateikėte daug duomenų, ar tie duomenys, kuriuos pateikėte, yra patvirtinti mokslininkų, ar yra ir priešingų nuomonių. Antras klausimas. Ar jūs galite paaiškinti, kodėl situacija yra tokia, kokia yra dabar? nes e, savo pranešime jūs vis dėlto minėjote daug įvairių iškinančių problemų. Ir kodėl tuomet politikos ar ekonomikos pasaulyje yra nebandoma keisti padėties. Aš pirmą kartą susidomėjau šiuo klausimu, todėl kad e, mane kreipėsi piliečiai to klausimu. Aš asmeniškai niekuomet per daug nesidomėjau to klausimu. Bet e, ar iš tikrųjų iškyla sveikatai tokių rimtų uh, E, problemų. Aš manau, kad tai labai rimtas klausimas. Trečias dalykas, ar galima būtų gauti domenų, kiek konkrečiai e, žmonių kenčia nuo e, to laiko keitimo. Ačiū. Norėčiau kreiptis į gerbiamus prelegentus ir paprašyti atsakyti į klausimus. Atsiprašau, pirmininkas, dar ponas Le Breton. Vienas klausimas jums. Si, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti, jog šios dienos klausimai buvo labai įdomus. Dėkuoju visiems pranešėjams, kurie kalbėjo apie vasaros laiką. Ir po jų pasisakymų mes truputį tarsi apsvaigome ir e, ėmėme galvoti, o kodėl tas vasaros laikas apskritai atsirado. Tuo metu, kai jisai buvo įvestas, buvo bandama pagrysti tokį sprendimą. Buvo kalbama taip pat apie saugumo aspektus, kaip matome, kai kuriuose valstybėse pradėjus taikyti e, vasaros laiką padaugėjo įvairių e, nelaimingų atsitikimų avarijų. Taip pat žinome, kad e, tas e, laiko keitimas dar neigiamą įtaką bioritmams. Žmonės jaučia nuovargį, jiems iškyla sveikatos problemų, dirba blogiau. Toliau taupimo aspektas, išgirdome statistinių duomenų, kurie, kurie yra uh, labai stebinantis. Pone Miro sakė, jog perimas prie vasaros laiko kainuoja 131 milijardą eurų per metus. Tad aš dar noriu pasitikslinti, ar aš tikrai gerai supratau. Jeigu iš tikrųjų gerai, tai tuomet baisu, kad tiek daug kainuoja ponas Vanden Bruen. Taip pat e, teigia, jog e, teisinis pagrindas perėjimo prie vasaros laiko taip pat atrodo pakankamai trapus. Todėl klausimas būtų jam, o kodėl buvo einama šita kryptimi. Galbūt e, tai buvo grinai ideologinis veiksmas iš ES e, pusės, ES institucijoms sengiant monopolizuoti ir šią sritį. Uh, Gerbėmiai prelegentai, uh, norėtume, kad ponas Lebreton žinotų, kad dar nesibaigė mūsų klaus, klausimai. Dar bus vienas pristatymas. Taigi, profesorė Merov, prašau. Ačiū už klausimus. Pasižymėjau keletą dalykų, kuriuos dėrėtų patikslinti. Uh, Atsižvelgiant į užduotus klausimus, vienas gerbiamas e, svečias kalbėjo apie tai, kad pavyzdžiui labai sunku užmigti ir tie miego sutrikimai kartais trunka ilgiau nei savaitę. Uh, 50 žmonių buvo tirta ir pasirodė tie, kurie turi ankstyvesnį chronotipą, tai pereiti prie vasaros laiko jiems lengviau, jie gali gana greitai prisitaikyti per tą vieną savaitę ir prisitaiko, bet vėlesnio chronotipo asmenys ir dauguma žmonių turi šį chronotipą, jiems keliolika savaičių pakeitus laiką yra sunkiau. Taigi palyginus, jas, jie miega praščiau, palyginus su perėjimu prie e, vasaros laiko. Ir e, galvojate, ar aš norėčiau pasakyti, kad reikėtų laikyti žiemos laiko? Tikrai, manau, kad taip, remiantis chronobiologiniais tyrimais, e, tyriant visą žmogaus kūną, kaip tik tai ir pasakyčiau. Kitas kolega svarstė, kodėl daugiau anksčiau apie tai nežinojome. Ir aš norėčiau pasakyti, kad chronobiologija yra naujas mokslas ir apskritai gyvenimo moksluose net nebuvo suprantama, kokį vaidmenį atlieka biologinis laikrodis. Biologinis laikrodis labai aiškiai formuoja visus procesus, atsižvelgdamas į dienos šviesą. Ir reikia žinoti, kada geriausiai ką daryti. O kai dirbtinai keičiame tą laiką, tai supainiojame ir biologinį laikrodį. Uh, mes galime veikti, funkcionuoti, galime visai neblogai jaustis, gal netaip skubiai klausimus įstengsime atsakyti. Tai yra nedideli pokyčiai, tačiau tie nedideli pokyčiai remiasi ir epidemiologiniais tyrimais, kurie rodo tą e, laiko atsilikimą nuo biologinio laikrodžio. Uh, Manau, kad biologinis laikrodis ir socialinio laiko atsilikimas tai yra tos nedidelės lygos. Labai sunku jas paaiškinti, bet yra, pavyzdžiui, lygos, kurios atsiranda dėl e, kokių nors genų mutacijos. Tai yra jau tos didžiosios lygos, bet yra ir mažosios lygos, kurios uh, atsiranda dėl to, kad labai ilgai nuolat po truputį pažeidinėjama sistema. Ir būtent tokia lyga yra tas socialinis atsilikimas nuo biologinio laikrodžio. Ir tai sąlygoja ir metabolinės lygas, ir imuninės sistemos lygas, vėžio atveju padidėjimą širdies lygas, nes mūsų biologinis laikrodis kontroliuoja visas tas sistemas. Taigi tiek. Aš parengiau tokią baltąją knygą ir galėčiau pasakyti, kad mūsų chronobiologijos rytyje dirbantis kolegos yra parengę jums skirtą baltąją knygą. Bus e, saita su interneto svetainė. Ir aš tikrai siūlyčiau jums perskaityti vieną puslapį, kuriame yra sukoncentruota visa informacija, kaip mes taip, kaip chronobiologai vertiname, kiek žmonių yra paveiktų. Tas socialinis atsilikimas nuo biologinio laikrodžio tai praktiškai reiškia maždaug 80 procentų žmonių. Vieni labai jaučia, kiti mažiau, o paaugliai jaučia labiausiai. Ir paskutinis dalykas, kaip mes įvedame tą vasaros laiką, kokia istorija buvo. Na, aš labai autoritetingai negaliu kalbėti, bet skaičiau visai įdomių dalykų ir uh, rašoma, kad Didžiosios Britanijos architektas, kuris kiekvieną dieną vyko, vykdavo į Londoną ir jis buvo ankstyvo chronotipo ir pamatė, kad e, leidžiama žmonėms miegoti, nes uždengiami langai, tai jis pagalvojo, kad tai yra dienos šviesos švaistimas ir e, pasiūlė įvesti vasaros laiką. Na, čia visai nemoksliniais įrodymais pagrįsta. Nežinau, ar tai tiesa, bet, bet viena iš tokių istorijų buvo būtent tokia. Ačiū ir norėčiau pasakyti, kad mano nuomonė dėl teisinio pagrindo parinkimo remiasi dviem klausimais. Ar reikėtų keisti laiką ir kokią koks yra vidaus rinkos matmuo, kai keičiamas laikas. Ir iš tų dviejų perspektyvų buvo atliktos poveikio vertinimo gairės, buvo remiamasi teisingumo teismo praktika ir aš teigiu, kad ši direktyva nėra pakankamai tikinama, yra daug konstatuojamųjų dalių, kaip yra pateisinamas laiko keitimas ir 91 straipsnio pirma dalis yra tas teisinis pagrindas, bet tikiu, kad yra kažkiek e, įrodymų, bet iš tikrųjų padaryti dideli iškraipimai. Ačiū. Taigi dabar jau užduoti visi klausimai dėl antrosios dalies. Na ir paskutinis, bet nemažiau svarbus pristatymas, tai yra doktora, daktaras Michaelis Wunerlich. Jis yra valdybos narys ir BDE e direktorius. Dėkuoju, ponės ir ponai, parlamento nariai. Norėčiau padėkoti Jums už kvietimą dalyvauti šiuose klausimuose. Mano pavardė Michael Wunerlich, esu uh, e, e, BDEW uh, e, valdybos narys. Norėčiau pasakyti keletą žodžių apie mūsų veiklos rytį. Ir noriu tuo pačiu pasakyti, jog duomenys, kuriais remiamasi, kalbant šitą e, e temą, nėra visi patikimi duomenys ir, ir daugelis aspektų, apie kuriuos kalbame, yra susijęs su mūsų ateitimi, su energetika bei kitais svarbiais aspektais. Vokietijoje vasaros laikas e, įvestas 80-ame e, dešimtmetyje. Tuo metu, kai buvo naftos krizė, mes siekėme keisti tą laiką, kad būtų taupama energijos ir kad būtų e, daugiau šviesos. Tuo metu buvo remiamasi studija Vienas iš pagrindinių motyvų keisti laiką buvo susijęs su žemės ūkio sektoriu, su transportu, ypač su ilgais reisais bei su vidaus rinkos funkcionavimu. Komisija jau sakė, jog vasaros laikas turi pagerinti padėtį įvairiuose sektoriuose ir įvairiuose veiklos srityse, bei e, jo įvedimas turėjo turėti e, teigiamų aplinkosauginių pasiekmių, jeigu vartotume, pavyzdžiui, mažiau energijos dėl to. Tačiau yra būtina vis dėlto e, paskui iš ryto sunaudoti daugiau kūro, todėl kad reikia vėl pradėti šildymą. Taip pat kalbant apie kitus e, aspektus, atrodo, jog e, teigiamas pasiekmes vis dėlto nėra tokios didelės galbūt yra kai kas sutaupama, tačiau iki šiol tai realiai nebuvo įrodyta. Galbūt sutaupama energetikos vakare, tačiau iš ryto suvartojama daugiau kūro. Münchene 83 metais buvo atliktas tyrimas, buvo tyriamos uh, vasaros laiko pasiekmes. Ir kol kas negalima konkrečiai pagrysti rimtų teigiamų pasiekmių. Komisija yra pateikusi dokumentų, taip pat šiais klausimais ir galiu paminėti kai kurios jų aspektus. Buvo konstatuota, kad 2005 metais Bulgarijoje buvo 0,01 procentų sutaupyta energijos, Prancūzija 0,05 procentais 2005 metais. Estijoje, pavyzdžiui, 2001 metais buvo nuspręsta nekeisti laiko vasarą ir nuo balandžio iki spalio mėnesio energijos vartojimas pat, neva padidėjęs, tačiau turint omenyje tai, kiek buvo suvartota energijos žiemą, nebuvo dėlių skirtumų palyginus su e, prieš tai buvusiais metais jungtinėse e, valstybėse, Indianos valstijoje taip pat buvo atlikti tyrimai maždaug 7 tūkstančių namų ūkių situacija buvo tirta ir e, buvo konstatuota, jog e, energetikos padidėjimas buvo turbūt dėl to, jog e, reikėdavo naudoti oro kondicionavimo sistemas karštais vakarais. Taip pat. E, pasak kai kurių rekomendacijų, jeigu nebūtų keičiamas laikas, meturis E, milijonus, milijardus eurų. Tačiau tai realiai sunku įrodyti. Kalbant apie energetinius ir ekonominius aspektus, netrodo, jog laiko keitimas būtų susijęs su e, žymesniais sutaupimais. Todėl kad e, net jeigu ir sutaupama vienoje srityje, kitoje e, srityje suvartojimas padidėja. Aš manau, kad e, mes e, galime galvoti apie veiksmingesnį energijos taupimą, ypač šildymo sektoriuje. Europos parlamentas turėtų remtis moksliniais tyrimais vertindamas energijos taupimą ir turėtų vertinti padėti įvairiose valstybėse narėse. Čia reikia taip pat atsižvelgti ir atsinaujinančius energijos šaltinius bei jų vartojimą ir aiškintis, koks e, būtų e, optimalus energetinis e, modelis elektros gamybos srityje, šviesos energetikos panaudojimas ir vis didesnė jo dalis energetikos energijos rušių paletėje. Mums reikia atlikti iš tikrųjų rimtus tyrimus tose srityse. Apibendrindamas galiu pasakyti, jog rekomendacijos dėl vasaros laiko turėtų būti rengiamas remiantis tik tai moksliniais tyrimais. Tai būtų vienintelis įmanomas E, kelias, nes kol kas atrodo, jog vasaros laikos neleidžia rimčiau pasiekti jokių sutaupimų. Ir turėtume remtis taip pat neprikaištingos kompetencijos ekspertų išvadomis čia. Now it is... Ačiū, o dabar laikas klausimams. Prašau klausti mūsų paskutiniojo prelegento. Ponas Rolijų. Dėkuoju, pana pirmininkė. Dėkuoju už patiktą informaciją. Informacija labai svarbi. Jūs sakėte, jog buvo remiamasi tam tikrais e, sumetimais, kuomet buvo pereita prie vasaros laiko, jūs minėjote energetikos krizę, tuo metu tai buvo suprantama, tačiau jeigu šiandien yra suvokiama, jog vis dėlto energijos realiai nėra sutaupama, Ir taip pat buvo pasakyta, jog yra kitų galimybių taupyti energijos, yra daug techninių galimybių, kurios galėtų būti panaudotos, tad tuomet galbūt reikėtų atsisakyti to laiko keitimo du kartus per metus, dėl jo kyla tik tai įvairių problemų. Taip pat turiu kitą klausimą, 7 metais komisija atliko tų tyrimą ir tuo metu buvo e, nuspręsta keisti tarkaraščius. Tyrimas buvo atliktas, jūs minėjote keltą pavyzdžių, bet e, man atrodo, jog buvo konstatuota, jog e, nebuvo realaus energijos taupimo ir ten atrodo sakoma, jog Europos komisija norėjo viską, viską keisti. Jūs kalbėjote apie Vokietijos duomenis, tačiau komisijos septintų metų duomenis patvirtina, jog Vokietijos padėtis nebuvo ti, tipinė padėtis. Jūs taip pat minėjote jungtinių valstybių padėtį, tačiau čia vargu ar galime pasiremti tuo kaip argumentais. Pane Nibler. Dėkuoju. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui. Taip pat e, norėčiau pritarti tam, ką sakė panas Roil. Kodėl 2001 metais buvo patvirtinta, priimta ta direktyva tik tai tam, kad e, būtų siekiama taupimo ir jeigu dabar konstatuojame, kad e, realiai nėra nieko sutaupama, kodėl ta direktyva mums e, reikalinga, juk matome, jog yra neigiamų to laiko keitimo pasiekmių ir bioritmams ir, ir, ir kitiems dalykams. Aš neturiu kitų klausimų, nebent vieną klausimą norėčiau sužinoti, kiek kainuoja Europai tas e, vasaros laiko įvedimas, kokios yra absoliučios šio e, sprendimo sąnaudos, kadangi dabar yra siekiama taupyti, kaip galima daugiau, tai yra svarbus aspektas ir jūsų norėčiau paklausti pirmininkė, koks bus tolesnis šio klausimo nagrinėjimo likimas, galbūt turėtume pasitarti apie tai e, koordinatorių lygmenių. Galbūt e, reikėtų siekti, kad būtų moksliniai apskaičiavimai atliekiami, parlamentas e, turi įvairių teisinių priemonių plėtoti tai diskusijai, galėtų parengti pranešimą, savo iniciatyvą. Bet kuriuo atveju dėkuoju šią diskusiją, jinai rodo, jog iš principo nelabai kas ir buvo už vasaros laiko įvedimą, o kolegos dabar mano, kad reikia veikti, siekiant uh, gerinti padėtį. Ir nereikėtų viso, viso to pamiršti. Ar jūs norit reaguoti? Um, um, Labai trumpai Dėkuoju. Jei pažvelgtume į komisijos e, ataskaitą, tai pamatytume, jog e, vidaus rinkos e, reglamentavimas atliekamas, tačiau nėra jokių įrodymų, jog buvo real, pasiekta realaus sutaupimo. Vyksta taip pat technologinė pažanga ir reikia tuo pasinaudoti. Aš manau, kad mes turėtume atlikti uh, iš, išsamų tyrimą dėl šio e, potencialo, taip pat dėl atsinaujinančių energijos šaltinių, dėl šviesos energijos panaudojimo. Aš manau, kad turime nemažai techninių priemonių užtikrinti energijos taupimą. Iš komisijos ataskaitos bent jau galima prieiti tokių išvadų. Nežinau, kokiu mastu reikėtų keisti direktyvą, bet energetikos e, srityje tikrai nėra įrodyta, kad būtų didesnių sutaupimų. Ačiū kolegos, prieš baigdami klausimus ir prieš padėkodami mūsų gerbėmiems svečiams, prisiminkime, kad dalyvauja Čekijos senato narys ponas Šiler, ir pana Šiler norėtų kreiptis į mus. Taigi prašau. Ponios ir ponai, norėčiau padėkoti už tai, kad suteikėt man galimybę pasisakyti, kad suteikėt galimybę dalyvauti jūsų diskusijose. Noriu padėkoti savo draugui, ponui Pavelui Svobodai, poniai Šoidrovai, kurie man daug padėjo Europos parlamente. Aš laiko keitimo klausimų užsiimu pakankamai ilgai ir norėčiau pateikti keletą komentarų. Benjaminas Franklinas praėjusiame šimtmetyje įvedė vasaros laiką Junktinėse Amerikos valstijose. Vokietija ir Prancūzija tą patį padarė per pirmąjį pasaulinį karą, kad galėtų ilgiau kariauti. Ta pati dėl tos pačios priežasties padarė ir Hitleris per antrąjį pasaulinį karą. Čekoslovakijoje, komunistinėje Čekoslovakijoje, vasaros laikas buvo įvestas 80-ame dešimtmetyje, taupant laiką. Bet tai yra žmonių kišimasis į gamtą. Žmonės įsivaizduoja, kad yra galingesni už gamtą, už saulę ir dėl to ir priima tokius sprendimus. Norėčiau padėkoti profesoriai, kuri atkreipia mūsų dėmesį į sveikatos problemas, keičiant laiką. Čekijos mm, viena iš kolegių, taip pat profesorė, irgi galėtų panašius rezultatus apie laiko keitimą, mm, keitimo įtaką sveikatai pateikti. 20 procentų gyventojų yra paveikti laiko keitimo ir kuo greičiau mes baigsim šitą praktiką, kuo greičiau Europos komisija panaikins, mm, sustabdys šios direktyvos veikimą, tuo bus geriau. Žmonės, kurie kenčia nuo Dauno sindromo, ypač jautrus laiko keitimui. Ir laiko keitimo poveikis jam jaučiamas ilgiau. Mes turime draugų, kolegų ir matome, kaip tie, kurie turi šį sindromą, keičia. Ir jei norime palengvinti jų kančias, tai turime kažką daryti. Ir manau, kad Europos komisija turi imtis veiksmų. Mes toliau tęsime savo kampanijas Čekijoje ir bandysime įtikinti vyriausybę, kad nebebūtų kaitaliojamas laikas iš vasaros į žiemos. Dėkoju. Žodis profesoriai. Norėčiau tik pasakyti, kad Benjaminas Franklinas buvo tas ankstyvojo chronotipo asmuo. Jis niekad nebūtų keitęs to laiko, jei pats jeigu jo biologinis laikrodis nebūtų toks ankstyvas. Dėkoju. Manau, kad galim padėkoti visiems savo svečiam už tai, kad atvyko šiandien, pateikė mum informaciją. Noriu padėkoti komiteto nariams ne tik už dalyvavimą, bet ir paramą man organizuojant šį klausimą. Nuo pat pradžių kai pasiūliau organizuoti tokį bendrą kelių komitetų klausimą, ne visi tikėjo, kad pavyks tą padaryti. Taip diplomatiškai apibūdinčiau kai kurių kolegų reakcijas. Turime nepalikti šios direktyvos, turime judėti toliau, apie tai jau šiandien ryte svarstėme per koordinatorių posėdį ir ryte padarėme išvadą, kad turėtume pateikti klausimą žodžių komisijai per kitą plenarinę sesiją. Tai galėtų būti viena iš galimybių paspartinti visą šį procesą. Ir ko gero, ponė Nibler yra teisi, kad čia turėtume parengti galbūt ateityje ir pranešimą savo iniciatyvą. Dėkoju visiems už dalyvavimą klausime. Klausimas baigtas.